Meine Damen und Herren, zunächst. Ponios ir ponai, visų pirma, paprašė žodžio kolega Svoboda dėl vieno darbo tvarkės punkto. Prašau, ponė Svoboda. Prašau visų susėsti. Žodis teikiamas ponui Svobodai. Pone pirmininkė, labai trumpai. Tuo metu, kai čia susitinkame, buvęs Kipro e, ministras pirmininkas yra laidojamas. Jis nėra iš mūsų politinės šeimos, tačiau ponas Karėja labai daug kovojo už tai, kad Kipras taptų ES valstybė narė. Ir aš norėčiau tiesiog priminti šio parlamento nariams, kad labai svarbus asmuo, kuris kovojo už Kipro narystę, šiuo metu yra laidojamas Kipre. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Svoboda. Ich habe Dėkoju, ponė Svoboda. Aš pono Klesidis šeimai nusinčiau Europos parlamento užuojautą. Taip pat kolega kolega Udžės paprašė žodžio dėl kito darbo tvarkės punkto. Prašau, kolega Udžijas. Tai Šulc, oggi è una giornata importante. Ačiū, e, pirmininkė ponė Šulcai. E, ši diena yra labai svarbi Europos parlamentui. Deja, vakar vakare ciklonas Sardinijos saloje siautė ir ypatingai mano gimtajame mieste. Dešimtį žmonių žuvo ir išreikšdami solidarumą mes, aišku, imsimės veiksmų ir skirsime finansavimą iš solidarumo fondo. Tačiau šalia to aš norėčiau pono Baračio ir pono Berlinger vardu e, Paklausti, ar nebūtų įmanoma tylos minutę pagerbti tų Europos piliečių, kurie nukentėjo nuo gaivalinių nelaimių. Mes savo mintimis esame su jais ir savo veiksmais ta, taip pat jiems e, padėsime nukentėjusiesiems. Prašau tylos minutės. Audžias, Pone Udžijas, labai dėkoju Jums už šį pasisakymą. Aš to jau pats pasisakysiu šią temą, nes turiu ir kitų pirmininko pranešimų susijusių su panašiomis temomis. Kolegė Baračių taip pat paprašė žodžio, prašau. Grazie, Presidente. Sì, come diceva il collega Ugias. Ačiū, pirmininkė. Kaip ką tik pasakė ponas Udžijas, mano regionas Sardinija buvo nuniokotas ciklono. 18 žmonių žuvo. Miestai užtvindyti purvų vandeniu sunaikinti yra sunaikintos ištisos teritorijos. Ir aš norėjau, paprašiau žodžio, kad išsakyčiau susirūpinimą ir kad galėčiau kreiptis į šį parlamentą, šią asamblėją, kad mes galėtumėme tarybai ir komisijai nusiųsti atitinkamą signalą ir paprašyti jų proaktyviai įsipareigoti padėti regiono atkūrimui, nes mums reikalingos lėšos iš solidarumo fondo. Dėkoju. Dėkoju, ponė Baračių. Visų institucijų atstovai dabar yra mūsų salėje. Manau, kad jūsų kreipimas išgirdo ir komisijos ir tarybos atstovai. Taip pat Kolega Morganti paprašė žodžio. Manau, kad tai dėl tos pačios temos, taip? Taip, pirmininkė, aš irgi norėčiau išreikšti savo solidarumą Sardinijos žmonėms. Jie mylėjo savo šalį, savo žemę, visuomet gynė savo tradicijas, kultūrinę tapatybę ir aš tiesiog norėčiau uh, irgi kartu su kolegomis paprašyti solidarumo, paprašyti, kad parlamentas padarytų viską, ką gali, kad padėtų Sardinijos žmonėms. Dėkoju. Ponas Turmesas paprašė žodžio taip pat tą pačią temą. Prašau. Mėly kolegos, taip, mes turime išreikšti solidarumą Sardinijos žmonėms. Tačiau nepamirškime, kad tai yra panašus ekstremalus įvykis įvyko ir Filipinuose Tai jau pirmieji ženklai rodantis, kad klimato kaita vyksta, realiai vyksta. Ir dėl to aš tikiuosi, kad kai kurie iš jūsų dar kartą permastysite savo poziciją šiuo klausimu. Dėkoju. Dank, Tomas. Dėkoju, ponė Turmes. Pone Kavada, jūs norėt pasakyti dėl e, darbo tvarkos. Prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai aš norėčiau uh, paprašyti parlamento e, pagerbti du prancūzijos žurnalistus, kurie Malija buvo nužudyti teroristų. Tai yra e, šokas visam pasauliui ir aš norėčiau paprašyti, ponė pirmininkė, kad Europos parlamentas pagerbtų taip pat e, tylos minutę ir tų žurnalistų atmintį. Dėkoju, ponė pirminkė. Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad ne vienas jūsų pasisakymas neturėjo nieko bendro dėl e, darbo tvarkės punktų, nepaisant to, kad, aišku, jūsų pasisakymai yra reikšmingi ir, ir pateisinami kolegos iš įvairių šalių, e, kurie nagrinėja situaciją Malyje ir manęs paprašė ir taip pat dauguma žurnalistų į mane kreipėsi su tuo pačiu prašymu e, pakartoti tai, ką aš jau dariau prieš savaitę. Žilen e, Dupont ir Claude Verlon, tai yra du e, nužudyti žurnalistai, kurie buvo ką tik pažini, pa, paminėti. Tai yra žurnalistai iš radio stoties France International. E, taigi norėtume išreikšti jų šeimoms užuojautas. Abu žurnalistai atlikdami savo darbą, rengdami e, reportažus, e, apie konfliktus Malyje E, tapo teroristų aukomis ir buvo nužudyti labai žiauriai. Šie abu žurnalistai tampa tarsi simboliu visų tų žurnalistų, kurie vykdydami savo užduotis, savo darbą, tampa aukomis karų ir terorizmo. Todėl tylos minutė, kurią mes pagerbsime abi šis, ši auk, šias aukas, yra taip pat e, tylos minutė, kur išreiškia solidarumą žuvusiųjų šeimoms, bet tuo pačiu metu šias tylos minutę mes pagerbsime visus žurnalistus, kurie e, savo gyvybę sumokėjo už minties laisvę. Ir taip pat mes pagersime ir Sardinijos e, katastrofos aukas.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 atitinkamas komitetas pateikė pataisas dėl vieno parlamento patvirtinto teksto. Pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtą dalį šios pataisos bus patvirtintos, jeigu per 24 valandas niekas nepaprieštaraus arba jeigu 40 narių dabar balsuodami nepaprieštaraus e, šiam, šia, šioms pataisoms. Šios pataisos yra paskelbtos e, atitinkamuose aplankuose. E, dabar pereiname prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl daugiametės finansinės programos. Tai yra Dehen ir Kalfin e, pranešimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo?